konservatorių ir reformatorių grupės prašymą skirti kelis narius į e, kai kuriuos komitetus. Ir jeigu niekas neprieštarauja e, pagal numatytą terminą, tuomet šie paskirimai bus patvirtinti. Ir posėdis vyks ryt, e, te, bus tęsimas rytonio 9 valandos iki pusės iki pirmos. Ir po to po pietų nuo, nuo 15 val. iki 17 val. posėdžio darbos, argi galite.